pakaitinius narius Teisės reikalų komiteto, esu Jozef Sair, pirmininkausiu šiam posėdžiui, nes pagal 14 darbo tvarkos taisyklę, nesant pirmininko ar vicepirmininkų, kurie ilgiausiai dirbo šį darbą, pirmininkauti posėdžiui turi būtent vicepirmininkas, kuris ilgiausiai dirbo šį darbą šiame parlamente ir šiame Teisės reikalų komitete. Taigi, kaip matote, nebūtina būti pakankamai senyvo amžiaus, kad e, galėtumai tapti šio komiteto pirmininko pavaduotoju, e, nors mano barzda ir netrumpa, tačiau nereiškia, kad aš esu pakankamai senas. Taigi skelbiu posėdžio pradžią. Ir noriu kolegoms priminti, kad šio posėdžio tikslas yra sudaryti komiteto biurą, išsirinkti komiteto pirmininką ir e, iki keturių pirmininko pavaduotojų pagal 213 e, darbo tvarkos taisyklę. Rinkimų tvarka bus tokia. Pirmiausia, išsirinksime pirmininką, po to kiekvieną e, pirmininko pavaduotą rinksime atskirai. Jeigu noriu visiems priminti, kad e, būtina visiems turėti balsavimo korteles. Ir jeigu šiuo metu jūs su savimi neturite, tai privalote pasirūpinti, kad e, jas jums kas nors atneštų, priešingų atveju reikės e, pasinaudoti balsavimo biletenėse, tai gali užtrukti pakankamai ilgai, taigi noriu dabar jūs paprašyti pastikrinti, ar turite balsavimo korteles, tą aš ir pats dabar padarysiu. Rodau jums gerą pavyzdį. Prašau. Atsiprašau, bet e, aš palikau savo balsavimo kortelę balsavimo įrangoje per praėjusią posėdį, tačiau <clears throat> net mm, kortelė dingo. Čia paprašykite savo padėjėjo ir per 10 minučių gausite naują kortelę, taigi geriau palaukime kelias minutės, kol atneš jums kortelę, negu kad e, balsuotume balsavimo biletinius naudodami. Ir tas e, taikytina visiems. Dabar perskaitysiu pavardės uh, paketinių narių, kurie pavaduos tikruosius narius. Evelyn Gebhardt pavaduoja Kati Pyri. Ir <clears throat> mes dirbame šiame komitete pakankamai ilgą laiką, ji netgi būtų galėjusi pirmininkauti, tačiau ji nėra tikroji narė, o tik pakaitinė, todėl aš turiu pirmininkauti. Kiti asmenys pavaduojantis kolegas yra Andrija Karopo, kuris pavaduos Žilberą Kolar, pakaitinis narys pavaduos tikrai narį. Jeigu kas nors pasikeistų, tai politinių frakcijų atstovai prieš balsavimo pradžią turi man apie tai pranešti. Aš e, laikinai pirmininkausiu tik tai, kol išsirinksime komiteto pirmininką, o jau kai turėsime pirmininką, jis perims pirmininkavimą ir pirmininkaus e, pavaduotojų rinkimams, taigi pereikime prie Teisės reikalų komiteto pirmininko rinkimų. Noriu Jums pranešti, kad sklando gandai Europos parlamente, kad apie tai, kad ketinama nesilaikyti 40 metų e, galiojusios procedūros, dėl kurios e, sutarė visos politinės frakcijos. Žinoma, E, teisinio poveikio šie gandai neturi, tačiau bet kokia atveju, kadangi jau esame Teisės reikalų komiteto nariai, tai raginu visus komiteto narius laikytis teisinių tradicijų ir rinkti komiteto pirmininką, vadovaujantis tuo tarp frakcinių politinių sustarimų. Nes jeigu e, sustarimas bus pažeistas, tai e, E, galime sulaukti labai rimtų padarinių ateityje. Žinoma, neturiu jokių teisinių priemonių, kurias pastelkęs galėčiau priversti jūs laikytis to sutarimo, tačiau noriu tik priminti jums jūsų atsakomybę. Taigi perkime prie pirmininko rinkimo. Turime pastikrinti, ar e, yra salėje septynių narių kvorumas jis yra, taigi galime balsuoti, todėl prašau dabar kolegų nominuoti kandidatus į komiteto pirmininkus. Ar yra norinčių nominuoti kandidatus? Ne. Ponas Libreto. Pagal Dehonto sistemą, apie kurią ką tik užsiminėte, Noriu Jums pranešti, kad e, tapatybės ir demokratijos frakcija <clears throat> mane nominavo į šio komiteto pirmininkus su Žiliu Breton. Jau penkerius metus dirbu Teisės reikalų komitete, buvau savo frakcijos koordinatoriumi. Esu puikiai susipažinęs su komiteto veikla. Per pasaros penkerius metus rengiau nemažai svarbių pranešimų, taip pat e, pasisakiau už tai, kad būtų rengiamas e, bendras duomenų apsaugos reglamentas, e, taip pat pritariau Didie Rozier pranešimams dėl kolektyvinio ieškinių ir dėl informatorių apsaugos, taip pat rengiau pranešimą dėl uh, teisės nežymės palaikinimo, esu teisės e, profesorius ir turiu visas e, e, galimybės užimti šias pareigas. Paulio Bretonai diskusijų dėl kandidatų pagal darbo tvarkos taisyklės nėra numatyta, taigi su visą pagarbą turėjau jūs nutraukti, prašau. Labai ačiū. Renew Europe e, frakcijos vardu noriu nominuoti Liusi Necingą kandidatę į komiteto pirmininkės. Kadangi turime du kandidatus, tai reikės surinkti slaptą balsavimą. Noriu Dabar paklaus kandidato, ar jie sutinka kandidatuoti. Pono Lebretono atveju, manau, kad tai yra akivaizdu, tačiau dėl teisinių priešių reikia gauti jūsų patvirtimą. Taip. Ir dabar e, klausiu kitos kandidatės, ar jūs sutinkate kandidatuoti. Taip. Ir taip pat noriu paklausti, ar jie yra užpildę finansinių interesų deklaraciją, deklaraciją susijusią e, su tinkamo elgesio <clears throat> kodeksu. Tai kaip, kaip matau, elgėtės visiškai tinkamai, <laughs> bet kokia atveju tai yra, nėra teisiškai privaloma. Ir kandidatai turi būti tikrieji teisės reikalų komiteto nariai, tai yra patikrinta ir patvirtinta ir yra iškelti pagal 50 e, darbo tvarkos taisyklės pirmąją <clears throat> dalį. Ingi, mm, du kandidatai yra nominuoti ir jų nominacijos galiojančios yra. Daugiau kandidatų neturime. Noriu priminti kad e, kiekvienas komiteto narys dalyvaujantis balsavime turi teisę tik į vieną balsą. Pagal pasiskirstymą politinių frakcijų konservatoriams tenka šešios, šeši balsai, e, socialistams penki, Renew keturi, Alde du, EKR du, e, GUE NGL vieną balsą ir neprisijungusiai turi tris balsus. Jūs jau gautė savo balsavimo kortelę. Gerai. Pranešta posėdžio pradžioje. E, Pone Gebhardt pavaduoja savo kolegę ir kiti kolegos taip pat pakaitiniai nariai jau informavau, ką pavaduos. E, per pirmą rinkimų turą laimės kandidatas rinkęs absoliučią balsų daugumą. Taigi balsuodami galite pasirinkti tik vieną ar kitą kandidatą. Spausdami žalią mygtuką. O per antrąjį turą, jeigu jis vyks, laimės kandidatas surinkęs didesnį skaičių balsų. Dabar noriu pranešti, kad tie, kurie nori balsuoti už pono Lebreton kandidatūrą, turi spausti žalią mygtuką, tie, kurie nori palaikyti po ponios Necingos kandidatūrą, turi spausti raudoną mygtuką mygtuką, noriu pranešti, kad jeigu spausite mygtuką susilaikyti, tai jūsų balsas nebus įskaitytas per numatytą balsavimo laiką jūs galite pakeisti savo nuomonę ir paspausti kitą mygtuką, jeigu suklydote, kai baigsis balsavimo laikas. Keisti balsavimo rezultatų jau nebebus įmanoma. Jeigu visi pasirengė, dabar skelbiu balsavimo pradžią. two more. So I close the vote. Baigiame balsuoti. 6, 23 balsavo, 6 už. Pona Lebraton, 15 už. Pone Nachtiga, 2 susilaikė. Tokiu būdu ponia Matiga gauna absoliučią balsų daugumą. Balsavimas yra baigtas. Sveikinu jūs išrinkus į pirmininkės poziciją. Thank you. Thank you very much, colleagues. I... Labai ačiū, kolegos. Aš nepaprastai dėkinga Jums už paramą ir ketinu, kaip įmanoma, geriau dirbti šiame komitete. Ačiū dar kartą. O dabar pereikime prie tolesnių rinkimų. Tai yra pirmininkės pavaduotojų rinkimai. Reikia išrinkti keturis pavaduotojus ir uh, Pirmiausia, pirmasis pavaduotojas ar pavaduotoja bus išrinkta. Noriu atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad parlamento sudėtis yra labai įvairia pusė ir mes turime gerbti tą įvairiapusiškumo principą ir negalime išrinkti vien tik vyrų ar tik vien moterų. Atkreipkite tai dėmesį. Taigi, ar turite kas pasiūlymą dėl pirmojo pavaduotojo? Prašom. Taip, aš norėčiau nominuoti mano kolegą Sergejų Lagodinskį. Ačiū. Ar yra kitų pasiūlymų? Ponas Labraton. Aš noriu pasiūlyti save. Gerai. Tada yra du kandidatai ir balsuosime elektroniniu būdu už e, pirmąjį pirmininkės pavaduotoją. Taigi žalia prašo mygtuką spausti, kas balsuojate už poną Lagodinskį ir raudona už poną Lebreton. Pradedame balsuoti. One more to vote. Dar vienas uh, narys nebalsavo, sako pirmininkė. And we, and we have closed the vote. Balsuoti baigiame. Taigi, ponas Lebudinskis išrinktas. Prašom, sveikiname. O dabar uh, skelbiu uh, antrojo pirmininkos pavaduotojo rinkimus. Ar yra kokiu nors kandidatų? Pone Vos. Ačiū, ponė pirmininkė. Antrojų pirmininkės pavaduotojų noriu e, pasiūlyti Marion Valsman. Ar yra dar kitų norinčių, ponė Lebratonai? Na, aš e, elgsiuos nuosekliai ir siūlau savo kandidatūrą dar vieną kartą. Kągi balsuojame elektroniniu būdu. Žalias mygtukas už ponę Valsman ir raudonas už poną Lebraton. Prašom, pradedam balsuoti. Balsuoti baigiame. Taigi išrinkama Marion Walsman. Sveikiname Jūs. Toliau. Pereikime prie ketvirtojo pirmininkės pavaduotojo rinkimo. Ne, atsiprašau, pirmininkė prie trečiojo pavaduotojo rinkimo. Kas norite, ką pasiūlyti, kieno kandidatūrą? Na, pirmiausiai tai noriu padėkoti ir pasveikinti jūs išrinkus pirmininko pozicijon. Komitetas labai svarbus, o man dabar malonu, kad ponas Ivan Garcia del Blanco yra siūlomas trečiuoju pirmininko pavaduotoju. Pone Lebraton, Na ką, aš pabandysiu savo šansą. Trečias kartas nemeluoja, sako. Ačiū. Norėčiau pasitikslinti, ar a, ponas Garcija del Blanco sutinka su nominavimu. Taip, jeigu taip, tai tada žalieji siūlo žalias mygtukas už poną Garciją Del Blanco ir raudonas už poną Lebreton. Balsuoti baigiame. Tai yra pradedame. Atsiprašau, žalias mygtukas už poną Garcia del Blanco, o raudonas mygtukas už poną Lebraton. Dar du nariai nebalsavo. Kągi, balsuoti jau baigėme. Kągi, e, ponas Garcija Del Blanco yra išrenkamas trečiuoju pirmininko pavaduotoju. O dabar pereikime prie ketvirtojo pirmininkės pavaduoto rinkimo. Ar yra nominantų? Ačiū, ponė pirmininkė. Mes e, siūlome e, ketvirtąją pirmininkės pavaduotojai išrinkti Rafaelas Stankanelai. Ar yra kitų nominacijų? Ačiū. Norėčiau. Norėčiau, kad būtų balsuojama slaptu, taip kaip tai daroma kitais. Kas už tai, kad būtų slaptas balsavimas? Kągi, tada balsuosime slaptai. So, could I just check again that... Noriu pasitikslinti. Ar ponas Tank, ponas Tankaneliai sutinka būti nominuotų? Na kągi, kadangi yra tik vienas kandidatas, Jūs arba balsuojate už, arba balsuojate prieš vienas iš dviejų dalykų. Žalės mygtukas už, raudonas prieš. Pradedame balsuoti. and we'll now close, close the. Balsuoti baigėme. Taip, ponas Tankenelį yra išrenkamas ketvirtojų pirmininko pavaduotojų. Na kągi, noriu pasveikinti visus keturis pavaduotojus ir labai dėkinga esu, kad e, dalyvavote posėdėje. Ar dar turime ką paskelbti? ar yra kitų pranešimų. Kitas mūsų posėdis įvyks Liepos 24 dieną čia, Bruselėje. Ačiū visiems, posėdis kelbiu baigtų.